Muy bien, pues si les parece, vamos a, a retomar. Na, grįžkime prie darbo, teskime darbą. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu niekas neprieštaraudė šios dienos darbo tvarkiai, tuomet galime e, laikyti, kad ji yra patvirtinta. Kai dėl pirmininko pranešimų, e, na, nebuvo plenarnės sesijos Strasbūrė nuo mūsų praėjusio posėdžio, taigi nėra kokių svarbių rezoliucijų. Tik tai norėčiau priminti, kad ateinantį antradienį e, vyks mūsų kasmetinis susitikimas su delegacijų vadovais ir ES ambasadoriais ir taip pat e, Europos parlamento nariais, tai prašome e, dalyvauti, pasinaudokite šitą galimybę, išsakyti savo nuomonę, pasidalinti mintimis su atstovais, nes tai labai reikalinga, kad mes galėtume sujungti mūsų pastangas ir susitikimas baigsis sesija, kurie vadovaus pirmininkas Šulc ir ponia Margerinė, Mogerinė, Mogerinė, tai yra nuo 5 iki 6 valandos vakaro. Taigi tikiuosi, kad dalyvausite. Kitas klausimas ir postėdžio e, tvirtinimas, protokolo tvirtinimas, e, Liepos 14 dienos protokolo. Tai jeigu niekas neprieštarauja, protokolas yra patvirtintas ir negaištant, kad mes laikytumės laiko terminų, o laiko turime labai nedaug, Mes galime dirbti iki 12.30, taigi dabar perėsime prie kito klausimo moterų teisės ir tų partnerystės valstybės ir kitose kaimininėse šalyse. Ir mes apsvarstysime nuomonės projektą, kurį prengė ponas Panceriai, e, moterų, moterų teisų, rytų partnerystės valstybių e, valstybėse. Taigi, ponė, pirminė, ponė Pancerį, dėkojame už jūsų darbą, e, e, už e, parengtą projektą, kurį galime skaityti visomis kalbomis ir turiu priminti, kad terminas, iki kada galime pateikti pakeitimų pasiūlymus, yra mm, rugsėjo 5 diena, pirmadienis iki 12 valandos dienos. Taigi žodis ponui Panceriai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tik noriu pasakyti, kad nuomonės projekto pavadinimas skamba e, gražiai, tai yra žydų partnerystės valstybėse, kitose kaiminėse šalyse. Tai yra kalbama apie kaiminės šalis, tai mm, nuomonės tikslas yra prisidėti prie komiteto darbo ir vadovauti komiteto darbui, skirti daugiausia dėmesio moterų padėčiai, moterų teisėms, rytų partnerystės valstybėse, kitose šalyse, tam, kad būtų įgyvendinti mechanizmai, kurie garantuos moterims atstovavimą politikoje ir taip pat profesinėse sąjungose. Aš atkreipiu dėmesį į vaidmenį, kurį vidina moteris po konfliktinėse situacijose. Todėl e, mano nuomonė, reikia tiesiog sustelkti dėmesį moterų teisės ir kalbėti apie sektorinę politiką ir kaiminystės politiką, nes tai yra mūsų parlamento diplomatinių pastangų dalis. Rytų partnerystės valstybėse dažnai mokyklų, moky, mergaitės nebaigia mokyklos, palieka mokyklą dar nepasiekusios privalomą amžiaus, kada galima palikti mokyklą ir e, turėtų būti tam užkirtas, užkirtas kelias, turėtų būti kovojama su skurdu ir taip pat e, turime užtikrinti galimybę imti mikrokreditus e, ūkio srityje. Ta pati galim pasakyti ir apie rytų partnerystės valstybės, kad jos privalo pasirašyti ratifikuoti Stambulo konvenciją Daugelis valstybių tai jau padarė. Taip pat e, reikia pasmerkti smurtą ir taip pat atkreipti dėmesį į moterų padėtį konfliktinėse zonose. Taip pat e, e, pripažinti, kad seksualinės ir reprodukcinės moterų teisės yra pagrindinės taip, teisės. Taigi mes teps, tęsime darbą ir mes dirbsime kartu su LIT komitetu, kuris yra moterų teisų komitetas. Dėkuoju, ponia Pansarį. Nežinau, ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti. Taigi prašome žodis jums. Thank you, Mrs. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Tik reikia aptarti nuomonės projektą užsienio reikalų e, e, komiteto nuomonė, tai yra dėl moterų teisų rytų partnerystės valstybėse ir kitose kaimininėse šalyse. Mes neturime komiteto ataskaitos, Taigi norėčiau padėkoti ponui Panceri. Aš pritariu pagrindinėms mintims ir tam, kad yra pabrėžiama, kad moteris turi dalyvauti politikoje, sprendimų prieimimo procese ir taip pat suteikti joms ekonominių galių. Taip pat e, manau, kad reikia e, saugoti moteris nuo smurto, nuo prekybos žmonėmis ir nuo išnaudojimo. Sutinku, kad mes turime skatinti kaimininė šalis, kad būtų užtikrintas švietimas, pabrėžiant mergaičių mokymą ir švietimą ir taip pat užtikrinti geresnį prieigą prie sveikatos paslaugų. Aš turiu keletą pat pasiūlymų, nes turiu keletą pastabų. Pirmiausia, norėčiau e, pabrėžti bendrą pobūdžio reikalavimą dėl e, žmogaus teisų ir politinio stabilumo reikalavimą atitinkamose šalyse, kadangi tai yra labai svarbi sąlyga. Taip pat turiu keletą detalesnių pakeitimų pasiūlymų ir aš juos pateiksiu, kurie yra susijęs su švietimu, verslumu, užimtumu, uh, sveikatos paslaugomis ir prieiga prie teisingumo. Aš negaliu pritarti 11 straipsniui dėl, dėl prieigos, dėl galimybės naudotis e, e, produkcinės sveikatos paslaugomis. Taigi čia aš turėsiu keletą pasiūlymų. Aš e, norėčiau pristatyti kai kurios pasiūlymus ir tikiuosi, kad mes galėsime bendradarbiauti kartu ir pasiekti susitarimą ir kad mūsų nuomonė bus įtraukta į projektą. Taigi dėkoju už jūsų projektą ir tikiuosi, kad mes glūžiai bendradarbiausime. Ačiū. Muchas gracias, senora Šedrova, senor Ustrevičius. Dėkuoju. Mm, prašome žodis jums. All, uh, thank... Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Panseriui už nuomonės projektą. Tikrai yra didelis malonumas būti šešėlinių pranešėjų, bet neužgošti jo. Ir kad tokioje dvasioje mes tęsime bendradarbiavimą, rengdami šitą projektą. Kai dėl e, moterų teisų ir lyčių lygybės, aišku, diskriminacijos uždraudimo, esminė neginčiama e, rytų partnerystės šalių reformos dalis. Reformos šio požiūrį yra labai svarbios ir mes turime stebėti, pasie, kokie yra pasiekimai ir turėsime tai daryti ir ateityje per ateinančius metus. Norėčiau pateikti porą pastabų dėl šios nuomonės, nes patikėtimų pasiūlymų bus pateikti raštu net per atitinkamą terminą. Pradžioje noriu pasakyti, kad rytų kaiminystės valstybės, kaip ir kitos valstybės, čia moteriams turi būti užtikrinta galimybė lygiateisiškai dalyvauti tiek politikoje, tiek sprendimo priimimo procese. Moteris turi turėti galimybę vadovauti priimant sprendimus, kurie paliečia visus jų gyvenimo aspektus. Ir turėtų būti tvirtas atspirties taškas. Tokia turėtų būti mūsų nuomonė. Be to, e, svarbu suteikti moterims socialinių ekonominių galių ir strateginis planavimas yra būtinas, kad e, būtų galima panaudoti verslumo įgūdžius ir galimybę gauti e, informaciją ir taip pat galimybę mokytis, kad mokytis galėtų pasinaudoti savo socialinėmis, ekonominėmis teisėmis. Ir aš tikiuosi, kad ES pagalba ir bendradarbiavimo projektai rytų partnerystės šalyse yra e, būtent e, to ir siekia. Ir galiausiai aš tikiu, kad e, ir ši nuomonė įtrauks ir turės, turėtų įtraukti tokias pažydžiamas moterų grupės, kaip neįgalios moteris. Turėtume skirti dėmesio būtent šiam aspektui, kadangi daugelį šalių, kurias kalbame, kurias teisingai paminėjo e, ponas Kanceri, yra šalis patyrusios konfliktus. Turėtų būti lygios galimybės pasinaudoti visomis paslaugomis. Pone pirmininkė, atsižvelgiant į tai, aš manau, kad tikrai parengsim gerą nuomonę ir Alde frakcija taip pat konstruktyviai dalyvaus dokumentų rengimo darbe. Ačiū. Aš, senioras Trivicius. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Užtrevičiau. Atrodo, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Tai tuomet norėčiau suteikti žodį ponui Martins iš išorės veiksmų tarnybos. Dėkoju. Mes pritarėme e, pranešėjo analizai ir sveikiname e, šį pranešimą. Taip pat mes pritarėme visoms rekomendacijoms, kurios buvo išsakytos. Iš tiesų, smurtas e, namuose, būtyje, e, smurtas prieš moteris, lyties pagrindų iš tiesų yra dažni reiškiniai, kurie pasitaiko rytų partnerystės šalyse. E, taip pat moterų. E, politinis atstovavimas ar jų dalyvavimas politikoje išlieka labai žemas, nes yra dar patriarchalinės normos visuomenėje ir tai galbūt e, stabdo moteris nuo dalyvavimo e, ar kliudo joms dalyvauti politinėme gyvenime. E, ir dažnai jos neturi darbo ir negali dalyvauti socialinėme gyvenime. Taip pat mes e, esame susirūpinę dėl e, specifinio Ukrainos atvejo, e, dėl to, kad moteris ir vaikai gyvena konflikto zonoje ir yra, patiria masinius perkelimus. Mes tęsėme žmogaus teisų dialogą, kuriame dalyvauja visos šešios rytų partnerystės šalis. Ir paskutinis susitikimas buvo Liepos 20 e, dieną. Mes kalbėjome apie e, post traumatinius, potrauminius išgyvenimus. E, E, ir atitinkamas diagnozavimo sistemas ir pagalba nukentėjusiams šeimoms. Tai yra e, taikoma specifiniam Ukrainos atveju, bet kaip minėjau, tame dialoge dalyvauja visos šešios rytų partnerystės valstybės. Ir e, šiemet mes taip pat tą dialogą vykdėme su Baltarusija ir Moldova ir e, kalbėdami apie žmogaus teises mes visuomet pabrėžiame e, lyčių lygybės ir e, smurto šeimoje klausimą, e, nes tai yra labai aktuolus klausimas ir mes raginame savo valstybės partnerės e, priimti atitinkamus įstatymus, teisės aktus, kurie, e, kurie padėtų kovoti su šiomis problemomis ir, aišku, laikytis paskui tų teisės aktų. Ir mes taip pat e, e, pateikėme pavyzdį, kaip Europoje yra, kaip veikia tokie teisės aktai ir kokios strategijos yra planuojamos šioje srityje. Tai taip pat yra susiję su Stambulo konvencijos įgyvendinimu, tai taip pat jau buvo paminėta. Na, e, apibendrinamas norėčiau pasakyti, mes ir toliau remiame e, rytų partnerystės šalis ir padedame joms spręsti šį klausimą, kuris e, mums kelia didžiulį susirūpinimą. Ačiū. Gracias, Dėkoju, ponia Martan. Ponia Panseri, ar norėtumėt pasakyti kažkokias pastabas pabaigoje. E, taip kalbėsiu trumpai, aš tai tiesiog norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastabas, norėčiau dar patikslinti kelis aspektus. Pirmiausia, ponė Soidrova tą paminėjo, aš taip pat manau, kad yra labai svarbu, kad mes e, pabrėžtume, kad reikalingas ryšys tarp uh, žmogaus teisų ir stabilumo atitinkamoje valstybėje. Tai yra tokia bendro pobūdžio pastaba, bet aišku, ją galime įtraukti, nes yra teisinga. Toliau dėl, toliau dėl 11 punkto. E, taip, man aiškios mūsų diskusijos ir kad išsiskiria mūsų nuomonės e, ypač dėl e, Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo. E, bet mes dar priimsime atitinkamus sprendimus. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimo. Taip pat norėčiau padėkoti ir ponui Užtrevičiui. Aš tikrai palaikau viską, ką jūs pasakėte dėl e, moterų vaidmens ir tikrai moteris reikia dar labiau skatinti, remti, ypač sprendimų prieimimo procese ir mes galbūt čia galėsime dar kažkaip aiškiau suformuluoti šį aspektą, nes jis yra labai svarbus. E, E, taip pat mūsų laukia rugsėjo 26 diena. Ta diena mes galėsime e, susitikti ir aptarti pakeitimus ir tada galėsime priimti atitinkamus sprendimus. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems, taip pat ir komisijos atstovams ir e, džiaugiuosi tolimesniu bendradarbiavimu. Dėkoju, tai tuomet taip ir elgsimės. Dėkoju ponia Panseri, dėkoju jums visiems, kurie dalyvavote šiandieninėse diskusijose, dėkoju už išsakytas pastabas, užduotus klausimus. Jeigu nėra kažkokių pastabų, tai norėčiau dar kartą padėkoti EIVT, e, kad lankė, apsilankėte šiandien mūsų posėdį ir aišku, dėkoju jums visiems.